toms šalims e, tam, kad, e, e, tam, kad vietos ir regionų valdžia galėtų susitvarkyti su vis didėjančiais aplinkų kalnais. Dėkuoju, baigėme vienos minutės pasisakymus. Dabar diskusuosime apie pranešimus. Pirmas pranešimas dėl vystomojo bendradarbiavimo ir suteikiu pranešėjui keturioms, keturioms minutėms žodį. señor presidente. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Karbant apie 2014-2020 metus ir vystomai bendradarbiavimą, norėčiau pasakyti, kad mūsų pranešime atsispindi labai aiškus signalas komisijai. Latino Amerikos nereikėtų uh, pamiršti. Latino Amerika pasiekė savo augimo tikslus ir dabar yra teigiama, kad šiam regionui nebereikia teikti vystymo, pagalbos vystimuisi. Tačiau vis dėlto šiame regione, net žiūrint didžiulio augimo, yra ir didžiulė neligybė. 52 milijonai gyventojų šiame regione turi išsiversti per dieną su dviem doleriais. Tokių gyventojų yra apie 20 procentų Latino Amerikoje. Tai yra labai niuri realybė. Todėl ES vaidmuo šiame regione yra labai svarbus. Ekonomiškai stabili, stipri Latino Amerika yra mūsų tikslas ir ES turi bendradarbiauti su tomis valstybėmis, kurios joms labiausiai reikalinga ES parama. Radikalus ES pasiūlymas remiasi tik tai ekonominiais kriterijais, tačiau Ekvadoras, Peru ir kitos valstybės jau nebegauna ES paramos, tačiau pavyzdžiui Pietų Afrika gauna ES pagalbą, nors jos ekonominė statistika yra daug geresnė negu Ekvadoro. Taigi mes susidurime su Latino Amerikos valstybių diskriminavimu jūsų pasiūlyme. Reikia vadovautis kitais kriterijais, atsižvelgti į skurdžių gyventojų procentą, atsižvelgti į krizinę padėtį tam tikrose valstybėse. Bendras tikslas turėtų būti skurdo mažimas, mažinimas, todėl reikėtų kurti papildomą vertę ES e, vystumos, vystumo pagalbos politikoje mes turime veik, padaryti veiksmingesnę ES ekonominę ir finansinę paramą ir mes turime siūsti labai aišku signalą mūsų partneriams Latino Amerikoje. Būtina pasiekti, kad tas ekonominis augimas ir pažanga būtų stabilizuoti artimiausioje ateityje. Reikia įdėkti veiksmingą mokesčių ir biudžeto politiką, skatinti investicijas, mokslinis tyrimus ir taip padėti mažinti nusikalstamumą. Reikia numatyti daugiau galimybių ir paramos silpniausiems šių šalių visuomenių sluoksniams. Ir reikėtų perskirstyti regionui skiriamas lėšas pagal poreikį. Europos komisijos pasiūlyme yra išbraukiama 11 šalių iš dvišalio bendradarbiavimo valstybių sąrašo. Mes manome, kad tas bendradarbiavimo instrumentas turėtų būti iš naujo permastytas. Aš norėjau Ikselą paklausti, ar norite pateikti mėlynai kortelę, ar dalyvausite pasisakymuose Catch the Eye. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quisiera felicitar al señor Cortés. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, e, norėčiau padėkoti Cortés Laslo už puikų pranešimą. Lotynų Amerika yra regionas, kuris pastaruoju metu sparčiausiai vystėsi. Ir Žinoma, prie to sėkmės prisidėjo ir ES parama, o dabar tą paramą teikti reikėtų palaipsniui, siekiant, kad kurtųsi demokratija ir kad mažėtų skurdas. Tačiau vystomąją pagalbą Latino Amerikos regionui reikia išsaugoti, nors augimas šiame regione yra didesnis negu 4 procentai, bet kita vertus čia yra didelis socialinis netolygumas ir yra labai daug skurdo. Todėl mes turime bendradarbiauti su šiomis valstybėmis, kad galėtume atsiliepti į tų šalių valstybių lūkesčius. Tikojame Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kad jisai labai plačiai traktuoja augimą Latino Amerikoje. Mes nepatvirtinsime jokio pasiūlymo, kuris, kuris sumenkins jau padarytus pasiekimus. Jei mes norime pamatyti Latino Ameriką kitoje šviesoje ir norime pastebėti socialinę ir ekonominę pažangą šiame regione, turėtume atmerkti akis. Turime kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi. Be to, e, nereikėtų pamiršti, kad Latino Amerikoje e, čia buvai susiturėjo su gan rimtomis problemomis ir turime jiems padėti. Ponas Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Latino Amerika šiuo metu išgyvena labai įdomius socialinius pokyčius. Neoliberalizmas valdė regioną ilgą laiką ir jį rėmė tarptinis valiutos fondas, tačiau mes matome, kad žmonės tam pasipriešino. pasipriešino. skata, e, siekime yra mažinti neligybę ir kurti socialinę visuomenę. Taigi Latino Amerika žengia visiškai kitokiu keliu negu mes. Tačiau be abejo, jie dar turės nemažai padaryti tam, kad pasivytų kitas šalis. Jis susiduria su naujais e, iššūkiais. Kai kas minėjo, kad mes turime perorientuoti savo e, paramos vystimuisi pagalbą, politiką kad turime perėti prie greitesnio, prie glaudesnio bendarbiavimo įvairiose sritise mokslinių tyrimų ir ypač prie žm, glaudesnių žmogiškų kontaktų. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau atkreipti dėmesį į žmogaus teisės kurios yra aptariamamos ir šiame pranešime. Pasirašant bet kokį susitarimą, žmogaus teisės turi būti vertinamos kaip viena iš pagrindinė tokių susitarimų įgyvendinimo prielaida. Labai svarbu, kad bet koje valstybėje nebūtų pažeidinėjimos ES piliečių teisės ir kitų žmonių teisės. Pavyzdžiui, Kolumbijoje, Bolivijoje yra įkalinta asmenų laikinai ir jie yra neišleidžiami į laisvę, nėra užtikrinamas e, e, sąžiningas teismas, sąžiningas bylos nagrinėjimas, taigi reikia atkreipti dėmesį, kad žmogaus teisėm būtų skirima daugiau dėmesio. Paška. Ačiū. Lotynų Amerika yra regionas, kuris vystosi vis sparčiau. Tačiau daugiau negu 180 milijonų gyventojų gyvena šiame regione žemiaus skurdo ribos. Todėl reikėtų atsižvelgti į specifines besivystančių valstybių e, sąlygas. Mes šiandien susipažinome su komisijos pasiūlymu dėl muit, preferencinių muitų režimo. Todėl mūsų manimų reikėtų atsižvelgti į tuos pasiūlymus ir minimame pranešime. Reikia vykdyti tinkamą politiką, kuri būtų derinama su materialia pagalba ir kitokio pobūdžio pagalbą, kad galėtume daryti įtaką įvykiams Latino Amerikos regione. Nacionalinės ekonomikos Latino Amerikoje nebuvo taip e, ryškiai paliestos krizės kaip ES Praėjusiais metais yra kalbama apie, buvo kalbama apie 4 procentų ekonomikos augimą, tačiau vis dėlto 10 valstybių yra e, skurdžiausių valstybių sąraše. Šimtui tūkstančių gyventojų tenka 25 nužudimai. Pagal šią statistiką šis regionas yra tas, kuriame nusikalstama dažniausiai. Taigi labai svarbu stiprinti šiame regione demokratijos pagrindus, užtikrinti užimtumą, teikti pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos pačios galėtų vystyti ir kad būtų galima užtikrinti tvarų augimą ateityje ar šiuo darbo atvokės klausimu, tai yra vystomojo bendradarbiavimo su Latino Amerika norinčių pasisakyti, atrodo, kad ne. Dabar suteikiu žodį komisaro Degu. Uh, Dėkoju. Pirmininkė. Šis pranešimas yra parengtas pačiu tinkamiausiu laiku. Dabar ypač svarbu numatyti būsimąjį ES bendradarbiavimą su Latinų Amerika. Taip pat svarbu įvardinti pagrindinės problemas šiame regione. Šis pranešimas bus puikus pagrindas diskusijoms dėl siūlomos išornės paramos instrumento. Ir tai bus puikus ramstis šio regiono strateginės politikos formavimui. Komisija žino, kad pagrindinės rekomendacijos pateikiamos pranešime yra iš tiesų tinkamos, puikiai suderintos su mūsų E, požiūrių dėl bendradarbiavimo su Latino Amerikos regionu ateities. Kaip teigia pranešėjas, Latino Amerika iš tiesų yra labai įvairių valstybių regionas. Ten didžiulis ne, socialinės neligybės e, lygis, nors augimas ten taip pat buvo labai didelis. Todėl reikėtų padėti toms valstybėms tam, kad jos galėtų pačios parengti savo nacionalinius augumo, augimo planus. Šis klausimas buvo svarstomas jau keletą kartų. Besivystančios valstybės yra parengusios, e, pateikusios pageidavimą, kad jos būtų išbrauktos iš nusavybės lengvatų sistemos. Būtent tokius pakeitimus mes ir siūlome, kalbėdami apie išorinės paramos, finansinės paramos pakeitimus. Reikia panaudoti lėšas ten, kur jų labiausiai reikia, kadangi tų lėšų nėra per daug. Tai reiškia, kad kuo labiau pažengusi bus besvystanti valstybė, pasinaudodama mūsų parama, tuo geriau. Bet tai reiškia, kad mes turėsime taip pat įvairiais lygiais bendradarbiauti su tomis valstybėmis, skatinti investicinius projektus, pavyzdžiui, žemės ūkio programas ir taip pat turėsime pasinaudoti jų patirtimi, siekdami skatinti bendradarbiavimą su išsivystinčiomis šalimis, esame numatę naują instrumentą, kuris padės bendradarbiavimą pakilėti į aukštesnį lygį. Nepaisant tų skirtumų, kurie atsiranda įvairių e, vystomo bendradarbiavimo priemonių taikymę, mes esame parengę naują politikos sudarinamumą vystimosi labui ir tikimės, kad jis padės mums uh, parengti rink, tinkamiausią strategiją kiekvienai šio regiono valstybei ir suderinti e, jį su ES vystimosi tikslais. Kalbant apie strategijų parengimą, pagrindinės prioritetinės sritis numatomos pranešime puikiai dera su tomis sritimis, kurios yra numatomos komisijos bendrada, vystimojo bendradarbiavimo ketvirtajame priedė. Tam, kad būtume kiek galima veiksmingesni ir padėtume Latinų Amerikos regionui, reikia stiprinti ir toliau brandinti mūsų santykius su šiuo regionu. Jie tai sėkmingai ir daro. Dabar tampame nebe donorais ir gavėjais, bet jau labiau partneriais. Ir todėl turime būti pakankamai lankstus, tuo pačiu neišleisdami iš akių pagrindinių tikslų